Herr Präsident! Schnelle, geh aus dem Weg. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren? Ponios ir ponai, prašau susėsti į savo vietas. Skelbiu Europos parlamento plenarinį posėdį. E, užbaigta 12 vasario, vėl pratesta šiandien. E, 12 vasario posėdžio protokolas yra išdalintas ir jei kas turite